Kavos pranešimas jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą. Žodis pranešėjai. Gerbiami kolegos, ponė komisarė, norėčiau pristatyti Jums pranešimą jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą. E, daug žinių buvo pasitelkta, kuriant šį pranešimą ir buvo e, prieita prie išvados, kad verslumo galima išmokti ir tai yra svarbu tiek atskiram individui, tiek visuomeniai. E, šiam, šis pranešimas sulaukė 225 pakeitimų, tai reiškia, kad jis sulaukė didžiulio susidomė, susidomėjimo. Taip pat norėčiau padėkoti visų frakcijų atstovams už bendradarbiavimą. ES kenčia nuo didelio e, jaunimo nedarbo, kai kuriuose regionuose jis, yra, jis siekia net 50 procentų. Todėl yra labai svarbu skatinti jaunimo verslumą. E, ir kalbėdami šią temą mes E, prieėmė prie išvados, kad reikia skatinti jaunimo verslumą ir taip pat skatinti verslo įmonių so, so, socialumą, taip pat skatinti e, formalų ir neformalų mokymą bei savišvietą. Taip pat e, šiame pranešime kalbama apie tas, tuos gebėjimus, kurie yra reikalingi verslumo skatinimui. E, Taip pat mes kalbame pranešime apie visą gyvenimą truk, trunkančio mokymosio svarbą, nes tokiu, tokiu būdu galima e, susipažinti su naujovėmis, išmokti e, im, kovoti su tam tikrais iššūkiais. Ir komisija galėtų e, pateikti atitinkamus e, e, duomenis ir galėtų e, taip pat geriau remti tam tikras veiklas per Erasmus Plus programą, kurios per tą programą galbūt būtų galima skatinti tam tikrų gebėjimų vystimą. Taip pat e, reiktų nepamiršti ir Europos semestro vaidmens e, šioje srityje. Taip pat turime keistis egzistuojančią gerąją praktiką. Ir taip pat mes tikimės, kad e, valstybės narės skatins pačios jaunimo verslumo, nelauks, kol bus priimta atitinkama rezoliucija. Europos parlamentas čia e, išvardina įvairias priemonės, kurios gali padėti. Pavyzdžiui, galima e, skatinti. E, naujai įsteigtų įmonių veiklą, kurti atitinkamas, e, atitinkamus konsultacijų biurus, e, e, kurti tokias e, programas, kurios e, kaip Erasmus, kurios skirtos naujiems, e, jauniems verslininkams, taip pat skatinti jaunimo laimėjimų centrų tinklo kūrimą. ES supranta, kad jaunimo verslumo skatinimas e, gali padėti spręsti atitinkamas problemas, todėl mes norėtume e, paprašyti e, komisijos, kad tęstų darbą dėl e, ties pažangos ataskaita šioje srityje. E, E, tikimės, kad tos priemonės, kurias mes siūlome, pagerins švietimo e, sistemos e, veiklą ir taip pat paskatins verslumo skatinimą ir sukurs pridėtinės vertės tiek visuomeniai, tiek atskiriams individams. Dėkoju, toliau vieną minutę pasakys ponas Venta. pani przewodnicząca! panie komisarzu! gratuluję pani poseł ojdrovai. pone pirmininke norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai nes čia šiame pranešime ji paliečia labai svarbų jaunimo nedarbo klausimą. norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką socialinė ekonomika ir e, tos socialinės ekonomikos skatinimas yra labai svarbus dalykas, kalbant apie jaunus žmonės, nes e, svarbu ne tik skatinti ekonomikos vystimasi, bet e, taip pat daryti viską, kad ir pati visuomenė vystytųsi toliau. Jauni žmonės e, nori, kad savo darbų, savo veiklą jie galėtų užsidirbti pragyvenimui ir galėtų kaupti savo kapitalą. E, todėl yra labai svarbu atitinkamai lavinti jaunus žmonės ir e, susijęti mokymasi su profesiniu lavinimu. Dėkoju, toliau vieną minutę pasakys ponas Kosta. Grazie, prezidente. E, Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, šios pastangos yra labai svarbios ir mums reikia laikytis vienos krypties. Manau, kad Europai reikia daugiau naujovių. Kūrybiškumas, naujovės, verslumas. Tam reikia tam, tikrų, tam tikros orientacijos jau mokyklų programuose, partner, siekiant, per partnerystę su verslininkais, siekiant plėtoti tą verslumą. Ir čia, manau, ir mokytojai, švietėjai gali suvaidinti svarbų vaidmenį. Mums, mums reikia, kad kas antras jaunuolis iki 25 metų imtųsi nepriklausomas veiklos, plėtotų verslą nepriklausomai o tam toks individas turi būti e, įgyjęs tam tikrus įgūdžius, kad galėtų eiti į priekį. Ir čia mums reikia stiprių alijansų, kad kurtume e, ateitį Europos verslininkams. Ačiū, ponas Hotman. Vieną minutę. W zeszłym roku zorganizowałem Pone pirmininkė, ponios ir ponai, praėjusiais metais Liublinė e, aš surengiau konferenciją, kurioje dalyvavo jaunimas, jauni žmonės ir e, tos konferencijos tema buvo nu, įmonės steigimas tos e, konferencijos metu mes prieėmė prie išvados, kad daug kliučių atsiranda dėl to, ne dėl to, kad trūktų idėjų ar verslumo dvasios. E, pagrindinė problema yra tai, kad e, trūksta finansinių lėšų arba trūksta žinių, kaip e, galima būtų nugalėti tam tikrus sunkumus. Taigi mums reikia informacinės kampanijos, kaip pasitelkus lėšas iš Europos socialinių fondų e, būtų galima e, panaudoti atitinkamoms e, įmonėms skatinti. Ponas Arnot, ačiū. Kai kurie iššūkiai, kurie minimi pranešime, yra bendri visoms valstybėms narėms, o kai kurie skiriasi vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Aš kalbėjau šiek tiek apie Junktinės karalystės situaciją. Mes turime E, aukštos kokybės švietimo sistemą, bet dažnai e, mokome žmonės neteisingai, neteisingose sritise. Pusę žmonių, pusę jaunuolių verčiame eiti į universitetus, mokytis, bet nėra tiek darbo vietų, kurios, e, nėra tiek darbų, kad jie galėtų dirbti baigę universitetus. Mums reikia skatinti verslumą, dėkti tokius įgūdžius, kurie galėtų nukreipti žmonės, jaunus žmonės tinkamą e, linkme. Čia kalbame apie tai, kad niekas neturėtų trukdyti laisvam darbuotojų judėjimui, tačiau dažnai vyresni žmonės iš kitų šalių atvykę į šalį atimė darbą iš jaunimo. Ačiū, toliau pane Panova. President. Ключовите думи в този доклад според мен са три. Ačiū, ponia pirminkė. Svarbiausia šio pranešimo žodžiai yra trys. Pirmasis yra švietimas. E, jis yra svarbus nuo pat e, ankstyviausio gyvenimo etapo. E, mokymasis mokykloje jau turėtų padėti ugdyti šiuos įgūdžius jaunimo tarpe. Antras svarbus žodis yra skaitmeninimas, nes tai yra tiltas į tvarų darbą ir darbdavių poreikių supratimą. O trečias e, žodis yra verslas, nes verslas įmonės gali padėti suprasti technologijas, technologijas, kurios reikalingos verslui. Todėl verslumas turėtų būti švietimo dalis visose šalyse. Ačiū, baigiame pasisakymus, o dabar komisijos narys Navračiš, e, prašom Jums žodis. Thank you, Madam Speaker. Honorable. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Šoidrovai už sėkmingai parengtą pranešimą. Čia daug kalbama apie vertingus dalykus. Ne pirmą kartą parlamentas ir komisija aptarinėja šias temas. Man susidaro įspūdis, kad šios temos jau pakankamai subrendo, kad pasiektume tam tikros pažangos. Mes jau nebespėliu, ne, negalvojame, ar reikia mokyti verslumo ar ne. Jeigu ar klasė yra tinkama vieta tai daryti. Ne, šie klausimai jau paseno. Dabar mums reikia galvoti apie tai, kaip gerinti to verslumo mokymą švietimo įstaigose, skaitant ir mokyklas. E, vienas svarbus aspektas paminėtas pranešime yra tai, kad verslumo mokymasis yra ne tik e, skirtas tam, kad įkurtum verslą, toli gražu ne. Tai reikalinga tam, kad e, švietimas ir darbas suartėtų kad būtų įgaunami svarbiausi e, įgūdžiai. Bet e, dar svarbiau - tai vertybės. Iniciatyva, kūrybiškumas, komandinis darbas, atsparumas, sugebėjimas mokytis iš klaidų, pasitikėjimas savo jėgomis. Kadangi jaunimo darbas yra vis dar nepakankam, neprintinai aukštas, verslumo mokymas, aišku, yra dalis to sprendimo, kad būtų panaikinta spraga tarp poreikių ir įgūdžių. Verslumas yra, nėra, nėra skirtas vien tik tai keletui kvalifikuotiems studentams. Priešingai, tai yra svarbi priemonė kovoti su socialinė atskirtimi. Kaip sakiau, jau ne pirmą kartą kalbame apie verslumą ir turime pripažinti, kad pasiekta ženkli pažanga. Tai puikiai atsispindi ir tarybos išvadose patvirtintose 14 metų gruodžio 12 dieną dėl verslumo švietime. Komisija yra pradėjus vykdyti įvairias politikas, siekiant paremti e, verslumo įgūdžių dėgymą mokykloje, švietime ir e, per viso, mokymasi viso gyvenimo sistemoje. Pirmiausia, Europos technologijų institutas, kuris e, e, nori, kad būtų plėtojamas verslumas mokyklų programuose. Naujovių e, bendruomenės mokosi verslumo kursų įvairiose lygmenyse. Antra, naujovių iniciatyva. Pagal pranešimo rekomendacijas komisija ir toliau stiprins šią iniciatyvą, kurią komisija ir e, BPO pradėjo 2013 metais, kad e, aukštasis švietimas e, taptų daugiau verslumo ir naujovių institucijomis. Šiandien turime daugiau kaip 500 aukštojo mokslo institucijų, kurios inovuoja ir jų skaičius auga. Erasmus Plus dėka 55 tūkstančiai studentų pasinaudojo e, mokymais įmonėse 2013 metais. Komisija remia žinių alijansus. Tai yra bendradarbiavimas tarp verslo ir e, aukštojo švietimo įstaigų. Komisija pradėjo taip pat e, projektą patentį sukurti bendrovės įvairiose E, aukštosios mokyklos įvairiose valstybės narėse. Sąrašas ilgas, aš visko nevardinsiu ir nevardinsiu visko, ką padarė komisija. Reikėtų pagalvoti apie tai, ką reikėtų daryti ateityje, kaip remti valstybės narės, plečiant verslumo mokymą visoje Europos Sąjungoje. Pirmasis iššūkis, kas atspindi pranešime, yra informacinių technologijų įgūdžiai. Tai yra labai svarbus sektorius šiolaikinėje ekonomikoje. Turime rasti būdų, kaip išnaudoti e, tos galimybės, kad jos būtų naudingos jauniems europiečiams. Antra, reikia pripažinti verslumo įgūdžių svarbą, įvertinti juos e, ir juos sertifikuoti Europos lygmenių, lygmenių prisidėtų prie žmonių judumo. E, turime siekti tos kritinės masės tam, kad verslumo įgūdžiai būtų pripažinti pripažįstami mokymo programuose visose valstybės narėse. Aš manau, kad einame gerų kelių, komisija remia valstybių narių pastangas plėsti verslumo mokymus, mokymą mokyklose ir universitetuose, tačiau reikia daryti daugiau. Mes tikimės pagerinti šios padrasinančius rezultatus ateityje kartu su kolegėmis, kolegė Bienkovska ir Taisen. Taip pat turime pripažinti ir NVO bei įmonių svarbų vaidmenį, e, nes jie vaidina svarbų vaidmenį pilietinėje visuomenėje, siekiant pažangos šioje srityje. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Diskusiją baigėme. Dėl pranešimo bus.